Okay, friends, uh, we start. Gerbiami bičiuliai, pradėsime antrą mūsų komiteto posėdžio dalį ir tai bus balsavimas. Pradėsime balsuoti nuo laiško dėl EGF paraiškų tvirtinimo. Tai yra vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti, balsuojame dėl laiško formo pateiktų nuomonių dėl EGF paraiškų tvirtinimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti. patvirtinta. Toliau klausimai, kurie atsakoma žodžiu tvirtinimas, tai yra Europos solidarumo korpuso iniciatyva. Šį klausimą u, u, parengė ponas Hendel. Duosiu jums vieną minutę, per kurią turėtumėte susirasti savo vietas ir pasiruošti balsuoti, išsitraukti balsavimo korteles vote. We'll Dabar pradėsime balsuoti. Tai yra Europos solidumo korpuso iniciatyva, pirmasis pakeitimas, kas už, prie, kas prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime. Balsuojame dėl Europos solidarumo korpuso. Uh, EPP e vienu nariu per daug. Uh, Patvirtinta 23 už. Antras pakeitimas atkrenta, nes pirmasis buvo patvirtintas, trečias pakeitimas A, taip pat atkrenta. Ketvirtas ir penktas taip pat atkrenta, taigi dabar šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta, bet patikrinsime. Uh, Patvirtinta dviejų balsų persvara. Ne, šešių balsų persvara. Mes norėtume išbraukti, tai yra atsiimti savo septintąjį pakeitimą. Uh, Septintą pakeitimą uh, atsijėmėte, taip jis atsijimtas. O žaliųjų aštuntas pakeitimas, jūs jį taip pat atsimate? Mes turime suderinti savo pozicijas, mes taip pat norėtume atsiimti aštuntąjį pakeitimą. E, devintas lieka, o aštuntą atsiimame. Tai reiškia, kad dabar liko tik devintas pakeitimas, jis dar liko ir dėl jo reikia balsuoti. Jis lieka. Balsuojame dėl devinto pakeitimo, pradedame balsuoti. Devintas. Kas už? Spauskite žalę mygtuką, o kiti raudoną. Balsavimas baigtas. Atmesta. Uh, amendment, uh, 11. It falls. Amendment 10. Dešimtas pakeitimas. Dabar balsuojame dėl dešimto pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta, sakyčiau. Microphone. Oh, sorry. Amendment 11, those in... 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 14. Balsuojame dėl 14 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15, kas už. Amendment 16, those in favor. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Buvo labai aišku, bet patikrinsime. 16 pakeitimas. Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas. Atmesta. 40, 36 6 balsai prieš, 17 pakeitimas atkrenta, 18 pakeitimas irgi atkrenta. it's continued. Yeah, so, so we, we don't. We vote on amendment 18. Balsuojame dėl 18 pakeitimo. Pradedame balsuoti. And uh, the vote is now closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 prieš. 19 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 balsai už. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, Atleiskite. Balsuojame dėl e, klausimo žodžių projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 39 už. Norėčiau e, trumpai paklausti. 19 pakeitimas. E, čia kalbama, matyt, apie dubliavimas išvengimą, bet panaudotas ne ta žodis anglų kalboj. Tai manau, kad reikia tiesiog pataisyti. Lingvistinė klaida. Vietoj duplicity, duplicity reikia rašyti duplication. Gerai, išbrauksime vieną iš tų žodžių. Toliau proceed with now collaborative economy? Yeah. Yes, we shall proceed with the, uh, the uh, collaborative economy, uh, and we start with compromise. Kalbėsime apie bendro vartojimo ekonomiką. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas kas už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime. Gerai, tikrinsime 11 pakeitimą, pradedame balsuoti ir balsavimas baigtas. Patvirtinta, 22 balsavo už. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 14 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Tikriname 14 pakeitimą, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas, patvirtinta 26 už. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 23 kas už, prieš susilaiko primta. 24 kas už, prieš susilaiko primta. 25 kas už, prieš susilaiko atmesta. 26 balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko. Man atrodo atmesta, bet patikrinsime. 26 pakeitimo pirmoji dalis. Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas, patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 28 kas už, prieš, susilaiko. Maničiau, kad priimta. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 36 pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko primta, antroji dalis kas už, prieš, sus, susilaiko, sakyčiau, priimta, bet patvirt, patikrinsime antrąją dalį, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, antroji dalis. Balsavimas baigtas, priimta. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta, 38 kas už, prieš susilaiko atmesta, 39 kas už, prieš susilaiko atmesta, 40 kas už, prieš susilaiko priimta, 41 kas už, prieš susilaiko atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 52 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 53 kas už, prieš susilaiko priimta. Atmesta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 70. 73 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 74 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 18 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 34 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 83 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 84. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 85. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 87. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 19 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 33 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimt penktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimtas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 28 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 103 pakeitimas, e, čia yra pateiktas pakeitimas žodžiu, kas už, prieš susilaiko. Priimta. 107 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 109 pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 109 pakeitimo antrąją dalį. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, atmesta. Dviejų balsų persvara. Čia buvo antroji dalis. Toliau 110 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 112 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Trisdešimt šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 116 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 29 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 32 e, kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 31 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 134 pakeitimas kas už. Atsiprašau, Peršokau 133 pakeitimą. 133. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau 134 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Patikrinsime 134 pakeitimą. Baig Balsavimas baigtas. Vieno balso persvara patvirtinta. 135 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 138 kas už. Norite patikrinti 136 136, kuris atkrenta, 100. 135 norite patikrinti. Gerai. Tikriname 135 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirt, patvirtinta vieno balso persvara. Tada kartojame 138 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 149 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 151 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Ir vardinis balsavimas dėl nuomonės projekto, tokio, kaip mes jį pakeitėme. Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas patvirtinta. 38 balsavo už, vienas prieš ir 8 susilaikė. Dėkoju pranešėjui, dėkoju visiems už jūsų darbą. It's uh, this one. Yeah. We don't have it in colors now. Ah, you do have it in color for you. Is the same, huh? Yeah. What shall we socialist? So, shall I take? Yeah, there will be columns on the next pages. Okay, great. Okay, uh, then we start. Puiku. Tai tada balsuosim dėl nuomonės projektų. 27 ir 28 pakeitimai. Dėl jų balsuosim kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 29 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 30 kas už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas pirmas kas už, prieš, kas susilaiko priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko atrodo priimta. Antras kompromisas. Toliau. 37 pakeitimas ketvirtam puslapį. 37. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas. 38 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. 39 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. Toliau. Ketvirtas ir keturiasdešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas. Atmesti. Atmesti buvo. Toliau. 41 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Kešim šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas ir keturiasdešimt septintas pakeitimas, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko. Atmesti. Bet reikia pasitikrinti rezultatą dėl 7 ir 47 e, pakeitimų. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. Keturių balsų daugumą, sako pirmininkė. 48 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko atmestas. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Aštuntas pakeitimas už, atsiprašau, mes e, balsuojam dėl bloko 57 ir 50 devinto pakeitimų balsuosim kartu, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko atmesti. Devintas pakeitimas. Ir dešimtas, dėl jų balsuosim kartu, kas už juos, kas prieš, susilaiko atmesti. 56 ir 58 pakeitimai. Dėl jų balsuojam kartu, kas už, prieš, susilaiko Priimti. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. Šešdešimtas pakeitimas, ne. Dėl vienuolikto pakeitimo reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas. Dviem, dviejų balsų persvara. Šešdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Ne, reikia pasitikrinti, balsuojam dėl 13 pakeitimo. Pradedam balsuoti. O dabar baigiam balsuoti. Atmestas. Keturioliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šešiasdešimt pirmas pakeitimas atkrenta. Dabar balsuojam dėl 62 pakeitimo. Atsiprašau? Ne, reikia pasitikrinti dėl 14 pakeitimo. Pradedam balsuoti dėl 14 pakeitimo. Baigiam balsuoti. Priimtas vien, vienu balsu persvara. 61 pakeitimas atkrenta, nes tai yra pataisimas, korigendum. tiesiog buvo įsivelė klaida balsavimo sąraše. Tai dabar balsuojant dėl 62. Kas už, kas prieš, susilaiko. Nematau rezultato, reikia pasitikrinti balsuojant elektroniškai. Pradedam balsuoti, o dabar baigiam. Priimtas šešiais balsais. Penktas kompromisas - kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Šešdešimt trečias pakeitimas - kas už, kas prieš jį, susilaiko. Atrodo, priimta. Šešioliktas ir septynioliktas pakeitimai balsuojam kartu - kas už, kas prieš, susilaiko priimti. 64 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimtas? 66 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimtas? 68 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas? 67 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 69 pakeitimas Ar turim balsuoti dėl jo? 61 pakeitimas, sako pirmininkė, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 73 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko atmestas. 71 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko atmestas. 72 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Dabar balsuosim dėl preambulės dalių. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Žodinis pakeitimas Jį pateikė ponas Misijo Šambon už, prieš, susilaiko priimta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Vadinasi, dabar galim balsuoti, balsuoti dėl taip pakeistos nuomonės projektų e, vardinių balsavimų. Dabar baigiam balsuoti. Nuomonė priimta. Ir noriu padėkoti už daugybę didelio e, veiksmingo darbo pranešėjų ir kitiems. Ir dabar laukiam kito balsavimo sąrašo. Dar kartą ačiū. Kitas e, dokumentas. Mm, Europos pramonė, skaitmeninama Europos pramonė. S kompromisas, kas už, kas prieš e, priimta. Kompromisas H už, prieš susilaiko priimtas. Kompromisas J, kas už, prieš susilaiko priimta. J, kas už, prieš susilaiko priimta. Į kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 303 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. M pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, atmesta, bet reikia pasitikrinti dėl 44 pakeitimo. Pradedam balsuoti, o dabar baigiam. Jis priimtas penkių balsų persvarą. N kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. P kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. O kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Šešiasdešimt penktas pakeitimas žodinis. Kas už jį, kas prieš jį, susilaiko priimtas. Q kompromisas už prieš susilaiko priimta. 67 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. R kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. V kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimtas. U kompromisas kas už, Kas prieš? Susilaiko. Primtas. 79 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo priimta, bet reikia pasitikrinti dėl 78 pakeitimo. Pradedam balsuoti, o dabar baigiam balsuoti. Priimta keturiais balsais. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Dvigubas V kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Y, dėl buvo Y, o dabar dvigubas V priimtas. Z kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 87 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas, 88 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 88 pakeitimo, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas. 88 pakeitimas. AA kompromisas kas už, prieš susilaiko priimtas. Kompromisas E kas už, prieš susilaiko priimtas. A kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. C kompromisas už prieš susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas kas už, su, prieš susilaiko priimtas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko primtas. F kompromisas kas už, prieš, susilaiko primtas. Ir dabar balsuosim vardiniu būdu dėl taip pakeistos nuomonės projekto. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Primta nuomonė 43 balsais Ir tą progą noriu pasveikinti pranešėją, kuri atliko puikų, gerą darbą. Running... O dabar tiems, kurie neskuba, nebėga iš salės, tai tęsim darbą. Dabar eisim prie 17 darbo atvarkės punkto. Finansinės taisyklės taikomos ES bendrajam biudžetui. Tik tai vieną minutę dar palauksiu, kol salėje įsivyraus tyla. Okay, friends, uh, uh, if... Taigi, draugai, jeigu nenorite išklausyti kito darbo atvarkės punktą, o šitas punktas tikrai susijęs su svarbiu pranešimu, tai sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės, tai tyliai išeikite iš salės, kad galėčiau suteikti žodį pranešėjui, ponui Lavriliu. Pranešėjau, prašau kalbėti garsiau. Sorry, friends, but... Atsiprašau, draugai, bet mes turime suteikti galimybę pranešėjai būti išklausytam komitete. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau turėjau progą E, kalbėti apie šį nuomonės projektą per vasario 28 dienos posėdį, dabar kai peržiūrima e, daugiametė finansavimo programa apimanti laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų omnibus e, kontekste. Tad mūsų komitetui tenka kompetencija keturių straipsnių. 263 straipsnis, čia kalbama apie biudžeto kategoriją E, e, da, užimtumui. 266 straipsnis, e, Europos socialinis fondas ir 271 straipsnis ir 273 straipsnis pagalba labiausia nepasiturintiems europiečiams. Tad čia mūsų kartų srities. Tai yra būtent tokia mūsų komiteto uh, E, prerogatyva. Tad dabar mes įvertinom komisijos pasiūlymą būtent supaprastinti ir numatyti geresnį Europos struktūrinių fondų valdymą. Dabartinės fondų valdymo taisyklės per daug sudėtingos ir todėl finansavimas pasidaro labai sudėtingas tiek fondo valdytojams, tiek e, lėšų gavėjams, piliečiams ir mažosiams vidutinėms įmonėms. Bet e, kita vertus, audito rūmai e, E, pageidauja, kad būtų supaprastintos e, išlaidos ir kad būtų sumažintos paklaidos iš fondų valdytojų pusės ir kartu, kad fondo lėšomis geriau, lengviau galėtų naudotis įmonės ir e, Europos piliečiai. Tad čia iš tikrųjų būtų galima suteikti daugiau veiksmingumo fondams. Tad Būtent aš apie tai ir kalbu savo nuomonės e, projekte. Dėl 263 straipsnio, kur kalbama apie Europos socialinę ir užimtumo programą. Čia dabar numatomas geresnis lankstumas tarp e, fondų taisyklių. Ir dabar per keletą N metų nepanaudoti e, vadinamieji kreditai Ir čia kalbu apie tris e, skyrius, apie, apie mikrofinansavimą. Ir kartu dabar e, vėlgi Čia tiesiog numatomi tam tikri minimalus, e, minimalios ribos lėšų paskirstimo. Toliau, dėl 266 straipsnių. Čia vėlgi kalbam, kalbu apie supaprastintą, supaprastintą išlaidų apskaitą, tam, kad būtų galima lengviau stebėti ir valdyti. 500 e, e, čia vėlgi siūlau kitą sumą iki, e, dabar pagal dabartinės taisyklės iki 50 e, milijonų eurų, o komisija siūlo 100 milijonų eurų ribą. Ir dabar vėlgi siūlau ribas e, valstybės pagalbai, visuomen, tai yra visuomenės lė, lėšoms. Tad čia reikėtų vadovautis panašia, panašia procedūra, kurią vadovaujamasi kalbant apie prisiderinimo prie globalizacijos fondo lėšų skirstimo. Ir tai labai svarbu kai kuriems regionam, regionams, kaip Prancūzijos Šarmant e, Fermondo regionas. 271 e, straipsnis e, kalbama apie pristaikymo prie globalizacijos fondo Ir dabar čia siūlau valstybėms narėms tiesiog teikti kolektyvinius tam tikrus pareiškimus, kurie apimtų kelias e, iškart įmonės. Kartu e, e siūlau numatyti septynių dienų laikotarpį būtent sprendimui priimti po balsavimų parlamente. Toliau, 273 straipsnis, kur kalbama apie fondą skirtą neturtingiausiams gyventojams čia vėlgi e, siūlau 50 tūkstančių eurų e, ribą. 255 straipsnis, e, tai yra regionų komitetų prerogatyva, ne mūsų komiteto, bet čia tai susiję su pagalba iš to fondo skirto neturtingiausiems gyventojams. Tad čia šiuo atveju labai svarbu uh, E, e, dabar e, peržiūrint politiką, kad galime nustatyti, kad kartais tos fondo lėšos netitinka regionų realybės. Ir todėl reikėtų numatyti didesnį lankstumą, papras, supaprastinimą. Tad būtent tokie svarbiausi mano siūlomos nuomonės punktai. Ir dabar aš lauksiu jūsų pakeitimų įsiklausysiu juos, e, tad iki kovo 28-osios galit pateikti pakeitimus ir tikrai, kad mes e, galėtume rasti geriausių sprendimų, kaip būtų galima pagerinti tų minėtų e, fondų valdymą, lėšų skirimą omnibus kontekste. Ačiū. Dabar steiksiu žodžiu ponui Pirinskijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau patikoti pranešėjui už jo pasiūlymus, už pranešimą. Jisai skirtas e, didiesiams klausimams, kurie kurie būtent išiškinami kaip didžiausios problemos komisijos pasiūlyme, yra labai daug abejonių susijusių tiek su pradiniu pasiūlymu, tiek su vėlesniais. Ir mes pateiksime pranešėjai nemažai pakeitimų. Pirmiausia, ponia pirmininkė, pats e, šio pasiūlymo pristatymas, kuriuo siekiama užtikrinti daugiau e, paprastumo ir lankstumo. Tačiau taip pat sakoma, kad jisai yra ir techninio pabudžio, tai su to mes nesutinkame. Aš manau, kad šitas klausimas yra pernelyg politizuojamas, nes iš esmės jisai yra susijęs su daug pokyčių susijusių su lėšų derinimu, su jų perdavimu Tai, tai nėra techniniai, tai yra politiniai klausimai, tai būtent kur yra skiriamos lėšamos. Konkrečiai, tai pirmiausia grįžtant prie, prie 265 straipsnio, susijant jį su 125 straipsniu. O 125 straipsnis yra pavadintas lėšų skirimas, atsižvelgiant į su atitinkama valstybė susijęs teisės aktais, jisai turėtų būti išbrauktas. Nes pranešimas apie lėšų perdavimą, tai iš esmės jisai niekaip negali būti įtirpiamas į lankstumo kontekstą. Aš manau, kad dabar būtent uh, sprendžiant atitinkamus klausimus susijusius su lėšų panaudojimu, atkreipiamas didesnis dėmesys į e, patikos fondus. Tai, tai reikėtų atkreipti dėmesį. Taip pat 30, 30a straipsnis, tai yra naujas straipsnis ir kiti straipsniai, kurie susijęs su struktūriniais fondais. Čia, kad čia kalbame kad valstybių narių prašymų arba komisijos prašymų gali būti lėšos perdodamas pagal atinkamus teisės aktus. Aš manau, kad tai nepatenka į pasiūlymo taikymo sritį, tai būtent pasiūlymo, kurio siekiama supaprasnimo ir lankstumo. Dabar kalbant apie a, tiesioginę kompetenciją mūsų komiteto, Aš norėčiau socialinės įtraukos fondą paminėti. Čia kalbama apie atitinkamą procentą, kuris yra skiriamas kaip, kaip referencinis dydis būtent atitinkamams klausimams. Mums tas skirimas yra visiškai nepriimtinas. Aš atmeščiau tokį papildymą, nes nėra pagrindo, jį sudėtinga jį paremti. Ir iš esmės apie, apie, sumažinamas ir apibrėžiamas pernelyg siaurai ES veikimo spektras dabar dėl socialinių fondų. Iš tikrųjų, nėra jokio pagrindo, kodėl turėtų būti pakeisti 13-14 straipsnė. O kodėl e, dabar neaišku, tam tikras tikslinės grupės gali pasinaudoti socialiniais ar struktūriniais fondais. Na, suinteresuotas šalis gali išreikšti tokį pageidavimą, tačiau jeigu būtų pakeistume tos straipsnius atitinkamai, reikia apskritai atidžiai pasvarstyti, ar tai, ar tai verta daryti. Dabar globalizacijos padarinių fondas. Aš e, e, tikrai pritaikčiau, e, tikrai pritaikčiau tam, kad būtų išmesta šitą nuostatą 13 straipsnio antroje dalyje. Nes čia mes kalbame apie parlamento prerogatyvas. Ir galiausiai daugelis iš pasiūlymų yra susijęs su supaprastinimu, tačiau jūs reikia dar kartą apsvarstyti. Tad, 42-43 straipsnėje, pavyzdžiui, reikėtų e, terminologiją apibrieštis pakeisti, būtent suderinti su naujoje, naujojo finansiniu reglamentu ir atkreipdėmėsi į dabartinės taisyklės. Taigi, ponia pirmininkė, tai yra principiniai pasvarstymai. Žinoma, mes bendradarbiausime su pranešėju, mes pateiksime savo pakeitimus, bet aš norėčiau pasakyti, kad uh, kad e, vis dėlto aš nemanau, kad galima politinius pokyčius pateikti kaip techninius pakeitimus. Thank you, Mr. Pirinski. Ačiū, panė Pirinski. Panius pribėsis nėra. Kas nors iš e, ECR pakeis ją? Ne. Jesenko Selimovič, e, Alde, frakcijos vardu. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kad patikė e, pakeitimus ir pranešimą. Aš manau, pranešimas e, yra kaip pagrindas tikrai tinkamas. Aš tikrai a, e, pritariu komisijos ryštui, kad turėtų būti supaprastinti atinkami klausimai ir jie turi būti lankščiau traktuojami. Taigi būtent kaip tos lėšos turėtų būti panaudojamos tinkamiau. Na, problemos yra susijęs, žinoma, su lėšų perkelimu. Aš manau, kad tai ištaikymo srities jau iškrenta šis lėšų perkelimas. Tai norėčiau pabrėžti. Daugumės finansinės programos įvertinimas įrodo, e, kad vis dėlto yra per pastaros metus e, tam tikrų krizių, yra problemų, kurias reikia spręsti, tai yra migracijos ir pabėgėlio krizė, e, vidaus ir išorės saugumas, žemės ūkio krizė, nedarbas, ypač jaunų žmonių nedarbas. Aš manau, kad tokio atveju mes turėtume persvarstyti šių fondų prioritetus. Viena iš tų galimybių siekiant persvarstyti prioritetus, pasižvelgiant į dabartinės krizės, manau, būtų tinkamiausias sprendimas. Antras dalykas, aš manau, kad mes turėtume rasti išeitį, pavyzdžiui, kai kas nors, gaudamas kažkokį atlyginimą, turi pusę savo lėšų atiduoti, nes turi įvykdyti savo administracinius įsipareigojimus. Nes tai yra, nu, dabar tokia, nu, aš nuolatinė mūsų būsena. Aš manau, kad mes turėtume rasti kažkokį sprendimą. Mes padarėme parodą prieš kelis mėnesius susijusią su administraciniais, administraciniais prievalėmis įsipareigojimais siekiant gauti atitinkamą finansavimą. Tai, tai toje parodoje tai, tai buvo visi tie biurokratiniai suvaržymai pateikti kaip e, menas, tos taisyklės, metodologija ir visa kita. Ir galiausiai, kalbant apie apie e, pristaikom prie globalizacijos padarinių fondo. Aš, aš e, pritariu, kad dėl globalizacijos praradusius darbą darbuotojus reikia remti, nes tai iš tikrųjų jautrus klausimas. Nesvarbu, kokia partija. Spręs šį klausimą, nes e, negalime šią klausimą palikti populistams. Bet aš manau, kad fondų lėšas būtų galima palikti ir skubioms, e, netidėliotiniams reikmėms tekinti. Mes, pažiūrėjau, dėl kažkokių tragedijų, kokių nors praradusių darbą, darbuotojus reikia paremti greitai. Taigi, Aš manau, kad mes tas lėšas turėtume vis to skirti atinkamai, e, atinkamiams globalizacijos padariniams, kurie mūsų laukia ateityje. E, na, kyla klausimas taip pat ir dėl prioritetų. Ir kaip tie, tie fondai bus, tos lėšos bus peržiūrimos ir vėliau, kaip jų paskirstimas bus kontroliuojamas. Ačiū. Hopemet Lopes nėra salėje. Monika Vana. Ne. O Dominikas Matalas tada belieka. Merci, un populiste. Ačiū. Taip, populistas. Atsakysiu e, savo bičiuliui, bičiuliui, kad e, į populistinius klausimus galima pateikti populistinius atsakymus. Pone pranešėjau Lavryje. Taip, iš tikrųjų, Lavryje pardavinėjau automobilius, ne puodus. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, e, jūs pirmininkaukit šiam posėdžiui, nes, nes ponas Martan čia jau sistemingai mane e, užsipuolinėja. Pone pirmininkė, tiesiog e, jūs turit palaikyti tvarką. Bet aš, ponas Martan, bet mane nukirto mane nukirto. Bet kita vertus, jūs, jūs turit kreiptis į kitus e, salėje esančius deputetus e, per pirmininkę. Pone pirmininkė, taip e, mes dabar kalbam apie pranešimą. Taip, bet aš čia vadovaujuosi darbo tvarkos taisyklėmis. Ponas Lavrėžiu mane nukirto. Jis ne, nesikreipė į jūs. Pirmininkė, Pone Dominik Merten, jei Europos parlamento narys vartoja žodį populistas, tai mes tada vėlgi turim susimastyti, įvertinti, mąstyti, ar mes, ar aš esu populistė. Uh, Užtenka, užtenka, ponė pirmininkė. Jūs visada esat subjektyvi, jūs visada šališka, kiekvienu atveju. Aš tiesiog e, pareikalau, pareikalavau poną išeiti iš salės, kadangi jis mane e, pavadino populistu ir aš e, atsakiau, ponė pirmininkė, jūs visą laiką esat šališka, sistemingai, palaikot vieną pusę. Pirmininkė, manau, mes turim E, du kelius. Mes galim toliau tęsti posėdį laikydamiesi taisyklių arba, jei jūs ne, nenorit laikytis taisyklių ir galite išeiti iš salės. Bet šis ponas mane vis nukerta, man kalbant. Ir jis dabar ką tik mane nukirto, tai nufilmuota, matyti, nufilmuota, kad jis mane nukirto pirmininkė, bet jūs negalit e, tiesiog, e, bet jūs negalit atimti iš jo žodžių. Taip, bet tai kaip? Tai kai aš negaliu atsikirsti, jeigu jis mane nukirto. Ne, ponė pirmininkė, jūs visą laiką šališka, jūs visą laiką palaikot e, vieną pusę. Išeikit iš salės. Ne, ne, ne, neįsiu. Jis mane nukirto. Tai užfiksuota, tai nufilmuota. Niekur aš iš čia neįsiu. Hey. Rapporteur, Pone pranešėjau, prašom, žodis jums, teskit. Pone pirmininkė. Taip, tiesiog pasiruoškit, kiek reikia. Aš nelabai ką turiu be pridurti, aš tiesiog tik tai norėjau sureaguoti į pono Pirinskio pastabą. Bet jo dabar nėra, čia aš su juo vėlgi pasikalbėsiu Bet dabar vėl noriu grįžti prie šito posėdžio. Tik tai noriu pasakyti ponui Martin, kuris puikiai žino, kaip ištarti mano pavardę. Ir jis sakė, taip, čia viskas buvo nufilmuota, kad čia nebuvo jokių problemų su vertimu, mane pavadino Lavrijo, Lavrijų ir kaip panašiai bet aš niekada nekraipiau pono Martan e, pavardės, aš niekada jo asmeniškai neužsipuolinėjau. Man iš tikrųjų būtų labai įdomu, išgir, būtų išgirdę e, pono Martan pastabų, uh, E, pastabų, būtent minčių, kad pamatyčiau, ar mes tam tikrais punktais e, sutarėm, mūsų nuomonė sutampa, kad galėčiau šiaip jau pagerinti e, tam tikrus nuomonės teksto vietus, bet vėlgi, kaip sakėt, čia dabar ta, filmu, viskas filmuojama, bet galbūt tą būtų galima uh, padaryti hemiciklę, kur daugiau e, žiūrovų, bet čia e, aš tikėjausi iš pono Martan konstruktyvaus pasisakymo e, būtent išgirsti, ar jūs sutinkat su visais mano pasiūlymais. Aš matau, kad aišku nesutinkam, jūs nesutinkat su visais E, pasiūlymais, bet čia aš tikrai norėčiau, kad ta įtampa nuslūktų, kad vėlgi įsivyrautų šiaip jau normalūs santykiai kaip ir su kitais parlamentų kolegomis. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstoviai, ponė Grisar. Pone pirmininkė, dabar jau gana. Dabar kolega sutinka su tuo, ką aš pasakiau. Čia nieko agresyvaus aš nepasakiau. Ir kolega vėlgi sutinka e, su, su manim ir dabar vėlgi čia tiesiog buvo netaip e, išversta, net iškraipyta mano pavardė. Mes esam parlamente, o ne šiaip kažkokiam vaikų darželį. Čia tikrai provokacijos. Ką dabar darysi? manyčiau, kad gal dėl to tikrai čia nevertėtų dabar diskutuoti tuoj po pietų, gal tą būtų galima padaryti kitą dieną. Pirmininkė, tai gal galim suteikti žodį komisijai. Norėsim tada išklausyti žodžių iš komisijos pusės. Komisija priėmė domen tai, kas buvo pakomentuota, būtent pakeitimus ir dabar laukiam tolimesnės įvykių eigos. Jūta Steinbeck. Tiems norėčiau pasakyti, kurie nebuvo pastarose posėdžiuose, aš buvau įsi programos klausimų pranešėja. Čia mes kalbame ne apie didesnį veiksmingumą, bet apie tai, kad komisija nori e, tos e, nelabai priimtinus pakeitimus per galinės dureles įnešti į savo pasiūlymą. Ir a, e, savo pasiūlymę jinai atliko tam tikrų pakeis, pakeis, pakeitimų. A, pavyzdžiui, a, programai Progress a, buvo pakeisti ta procentiniai dydžiai, čia šita programa skirta a, darbo e, vietos sąlygų gerinimui, taip, taip pat mikro e, kreditų skirimo programai ir euras mobilumo programai kurie e, tarptautinį bendradarbiavimą skatina. Tai būtent tokių, tų šių programų atveju buvo procentiniai dydžiai pakeisti. Ir komisija nori šiuo pasiūlymu a, sugražinti a, savo pradinio pasiūlymo tam tikrus elementus. Galbūt taip atsitiko pirmą kartą, bet man atrodo, kad iš tiesų netinkama, kad politiniai sprendimai priimami šiame parlamente, jie yra vėl panaikinami komisijos. Aš su kolege taip pat tą, tą pastebėjau. Tu tuo metu mes į tai atkreipiu dėmesį, nes šitie pasiūlymai tikrai nėra, nėra tvarūs. Aš manau, kad mes kaip parlamentas tikrai turėjome kartu stoti prieš tokius politinius pasiūlymus, kurias pateikė komisija. Būtent dėl susijusių su EASY programa. Nes šios programos punktai nėra susiję su, su integracija žmonių iš trečiųjų valstybių. Tai yra kitos programos. Todėl, kolegos, pažiūrėkite atidžiau, kogi siekia komisija. Komisija siekia, nori sugražinti dabartinius svarstymus prie savo pradinio pasiūlymo. Taip kyla pavojus e, tarptautiniam bendradarbiavimui. Ačiū. Ponas Avliu. Non, je pense qu'on va euh, se rencontrer pour voir comment. Taip, manyčiau, teks dar susitikti su kolega, kolegomis e, ir aptarti, kaip būtų galima pagerinti teksto pontus, punktus. 28 e, e, gegužės dieną, gegužės dieną tai bus pakeitimai, keitimai, pakeitimai, taip pat plenarėm pozidėje bus balsuojama spalio mėnesį. Mes dabar sustiksime 4B001 salėje, tai yra bendri klausimai kartu su jūri komitetu. Tai bus mūsų dviejų komiteto bendras posėdis. Kalbėsime apie užimtumą ir socialinius klausimus. Mes kalbėsime apie E, socialinę atsakomybę plėtojančias įmonės. Ir penktą valandą bus e, šitie klausimai, rekomenduoju apsilankyti šiuose klausimuose. Ir mūsų komiteto nariai taip pat pasisakys. Rytoj iš ryto mes pradėsime e, posėdį kitoje salėje. tęsime darbą ir vėliau bus bendras posėdis su kultūros komitetu. E, kalbėsime apie įgūdžius. Ačiū. Ir mes dar pasvarsysime vėliau, kaip mes elgsimės vieni su kitais, kaip diskutuosime. Jeigu vis dėlto žmonės mus išrinko į šį parlamentą. Thank you. Ačiū.